No, we have now the first consideration of the own initiative. Dabar mūsų laukia e, savo iniciatyva rengiamas pranešimas ES ir JAV santykių padėtis pranešėjas Elmar Brok. Pone Brokai, jeigu leisite, teskime posėdį, nes pranešimas skirtas jums. Matau, kad e, nepasikeitė manęs klausianti auditorija, tai aš tiesiog trumpai įžangą perskaitysiu ir trumpai pasakysiu, kad pranešimą pakeitėme tik ten, kur būtina. Ir pataisysiu pranešimą atsižvelgdamas į šiandien išgirtas mintis ir laukiu kolegų pastabų, pasiūlymų, ką reikia tobulinti, kur reikia nustatyti prioritetus. Pone Brokai, jūsų e, pranešimo angliška versija buvo išplatinta e, elektroniniu paštu, kitos kalbinės versijos bus parengtos per savaitę. Dabar turėtume suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Socialistų e, frakcijos vardu ponas Pasku pirmiausiai. E, dėkoju. Ponas Baštinaru iš tikrųjų yra šešėlinis pranešėjas, tačiau jisai išvykęs šiuo metu, jisai Rumunijoje. Dėl uh, medicininių priežasčių ir jisai paprašė manęs, kad aš jį pavaduočiau ir kad perskaityčiau jo uh, poziciją. Tad uh, aš uh, dabar perskaitysiu angliškai kad visiems būtų aišku ir ypač Elmarui, kad būtų aišku. Išvardinės įvairiausius aspektus, dėl kurių transatlantiniai santykiai yra e, svarbus dabar ir buvo svarbus anksčiau, ponas e, Boštinaru sako, jog yra tam tikrų e, galimų pakoregavimų, patobulinimų, kuriuos norėtų pasiūlyti socialistų frakcija ir aš dabar pacituosiu. Mes e, turime pripažinti praeities klaidas ir e, Afganistano karo ir kitų karų e, poveikį artimiesiems rytams. Tame kontekste mes turėtume remti Europos Sąjungos pastangas išsaugoti susitarimą su Iranu, turint omenyje Irano dalyvavimą Sirijos konflikte Jemene ir balistinių raketų problemą, dėl kurios kyla pavojus stabilumui artimuosiuose rytuose. Mes e, turėtume kartu taip pat e, e, kovoti su Rusijos e, poveikiu kaiminystės valstybėse Taip pat e, pranešimas turi aiškiau formuluoti aspektus susijusius su tarptautinės prekybos ir jungtinių tautų stiprinimu ir e, su e, bendradarbiavimo stiprinimu tarp JAV ir ES. Ir labai svarbu, kad šitais klausimais ES turėtų bendrą poziciją ir dar pacituosiu e, tai, ką sakė mano kolega, ir pridėsiu pastebėjimą nuo savęs. Diskusijos e, pabaigoje išgirsti dalykai verčia mane manyti, kad jungtinės valstijos irgi negali visko daryti vienos. Ar anksčiau, ar vėliau prireikia sąjungininkų. Aišku, kuomet teigi, kad aš galiu viską vienas ir man nesvarbu, ką mano kiti ar ką daro kiti, vis dėlto tai nėra e, taip. Dėkoju. Ar e, kiti šešėliniai pranešėjai norėtų pasisakyti? Pirmiausia, šešėliniai pranešėjai. Ponas Milanmore nori žodžio, prašome, žodis jums. Ačiū. Neturėjau daug laiko susipažinti su broko, e, su broko e, pranešimu, nes labai vėlai e, po pietų gavau jį. Tačiau norėčiau pasakyti štai, kad parlamente ir kaip prezidentauja Obama. Aš vis tik tais turi, norėčiau pasakyti, kad turi būti pakartota svarba santykių tarp JAV ir ES. E, ir e, Kasablankos idėją taip pat reikėtų iškelti. Manau, kad visa tai yra puikiai atspindėta. Strategiškai viskas labai gerai e, atspindėta. Ir manau, kad ateinančiais metais, kai praeis visi neramumai, turėtų viskas ir nusistomėti. Aš norėčiau, kad e, ir toliau tie santykiai liktų e, geri, e, kadangi jau praeitie turėjom ištisus dešimtmečius tų pačių vertybių ir puikaus bendradarbiavimo. Taigi šiam pranešimui ploju ir remiu. Man atrodo, jis labai geras, sveikinu Broką, sveikinu dėl to, kad pasitelkė tokią puikią mintį e, dėl transatlantinių santykių, būtent toje srityje, kur iki šiol buvo tuštuma. O parlamentas taip pat padarė savo darbą per keletą pastarųjų metų, kuris jam priklauso. O pabaigai norėčiau pasakyti, e, kad e, paskaitysiu viską atidžiau, bet kalbant apie tą dvišalę dalį. Aš manau, kad mes esam e, toks komitetas, kuris turėtų nusiųsti m, mm, ekonominę ir priekybinę žinę. E, mes turime stiprinti ekonominius ir priekybinius santykius su JAV. Kol kas šie santykiai yra šiek tiek išaldyti, bet mes dabar su E, e, dėl tai tip, o dabar e, tiek Obama, tiek mes dėl tai taip abejojome, bet mes norime tokio dvišalio priekybinio susitarimo, kuris abipusiai būtų naudingas, kad būtų ir taisyklės, ir visi iš to išloštų, tame tarpe ir Europos įmonės. Taigi penk, nuo penktos iki dvyliktos pastraipų dalių turbūt taip pat tose dalyse reikėtų pabrėžti labiau sustiprintinus politinius, e, ekonominius, atsiprašau, santykius. Taigi vienintelis toks pataisimas, kurį norėčiau E, kurį norėčiau pasiūlyti, e, bet konkrečiau nesiūlau, nes dar labai atidžiai nesu susipažinęs su tekstu. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? E, jeigu ne, tuomet pasakysiu, koks yra e, pakeitimų pateikimo grafikas. Šiandien pirmasis svarstymas, paskui pakeitimų, e, pakeitimo terminas birželio 7 diena Intoje bus svarstama 21 e, birželio, paskui antras svarstymas nuo 9 iki 10 Liepos komitete ir plenarime posėdėje rugsėjo mėnesį. Tad, e, ponia Brokai, gal jūs turėtumėte dar komentarų, jeigu ne, tuomet e, baigiame šio klausimo nagrinėjimą. Prašom. Erst einmal möchte ich mich äh, auch bei dem Kollegen Labai ačiū kolegai Milan Mon. Jis teisingai pažymėjo, reikia nuoseklumo ir reikia kažką perimti ir iš ankstesnių pranešimų, kuriuos beje ir jis rengė. Na, daug ką tikrai nuveikiau ne aš vienas savarankiškai, bet ir kolega tą būtinai padarysime, atsižvelgdami be abejo į naujas aplinkybės. Aš pasigilinsiu į situaciją bei pasirūpinsiu, kad liktų pakankamai laiko pakeitimams, tačiau laiko mažai, tema sudėtinga, nes, kaip žinote, niekas nestovi vietoje. Viliuosi, kad pavyks dirbti pagal nusistatytą darbo grafiką. Tačiau aš įsivaizduoju, kad pateikus pakeitimus teks kartelį ar du pasiginčyti. Ta ir padarysime, nes tokia yra mūsų darbo tvarka. Ačiū Jums labai. Labai ačiū. Aš viliuosi, kad viskas klostysis sklandžiai. Uh, Dėkuoju už uh, trijų minučių mes pereisime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, keitimosi nuomonės su EULEX Kosovo misijos vadovė Aleksandra Papadopulu. Dabar trijų minučių pertrauka. Said, now... Taip, kaip ir sakiau, 17 darbo tvarkės punktas, keitimasis nuomonėmis su Euleks Kosovo misijos vadovė Aleksandra Papadopulu. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog mes e, labai džiaugiamės, kad pane Papadopulu, e, kuri vadovauja didžiausiai e, civiliniai misijai Kosove, lankosi mūsų komitete Juleks e, per pastarosius devynerius e, metus Kosovui e, padėjo kurti teisinę valstybę ir teisingumo sistemos reformas. Euleks dabar yra mažinama ir jos įgaliojimai baigėsi Liepos 14 dieną, ponia Papadopolų. Europos Sąjungos plėtros klausimas yra strateginis šio komiteto prioritetas, prioritetinis klausimas. Mes norėtume e, vis dėlto pabrėžti, jog negali būti jokių nuolaidų daroma šešioms valstybėms, įskaitant ir Kosovą, dėl teisinės valstybės principų ir e, kaiminystės santykių. Žinome, kad dabar padėtis Kosove e, yra sudėtinga ir žinome, kad viena vertus plėtra yra ES interesas, tačiau Europos parlamentas labai dėmesį skiria tam, kaip naudojami mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, galvojant taip pat ir apie, pers, apie laikotarpį po 20 metų. Ir vienas dalykas yra aiškus tais atvejais, kur, kai konstatuojama korupcija ar blogas administravimas, bloga valdysena, tie dalykai negali būti toleruojami. Pažeidimai šiais aspektais kelia didelį susirūpinimą, tie dalykai turi būti išsiaiškinti, turi būti atlikti visi reikalingi tyrimai. Pane Papadopulu, FET komitetas, kuris stebi plėtros procesą ir bando jį atitinkamai koreguoti. Turiu galvoje Valkų, vakarų Balkanų valstybių e, prisijungimą. E, šiame šiais klausimais remiasi e, pranešimo dėl vakarų Balkanų valstybių turiniu. Ir prieš perdama jums žodį aš Norėčiau suteikti žodį Jonai Tenadin. Aš e, norėčiau pasakyti, jog nuo 2008 metų e, ši e, misija dirba PESK srityje, tai yra misija, kuri užsima teisinės valstybės principais, e, policijos reforma. Ar tai yra sritis, kur yra daug iššūkių. Be jokios abejonės mūsų nebūtų ten, jeigu nebūtų tų e, iššūkių. Ir e, Aš manau, kad mūsų darbas, mūsų kolegų darbas, tūkstančių žmonių e, dirbančių toje srityje darbas keičia padėtį. Aišku, kuomet kyla problemų, tai apie tai greit sužinoma, blogos naujienos visuomet sklinda greičiau negu geros. Aš e, taip pat e, turėjau garbės kalbėti vakar sėdę komitete ir galiu šiandien pakartoti, jog labai sunku užsiimti prevencija. Daug e, misijų yra kritikuojamos dėl e, tam tikrų veiksmų, bet kita vertus, jeigu mūsų misijos nebūtų Kosove, tai mes net nežinom, kokia būtų padėtis e, Kosove. Manau, kad mūsų buvimas iš tikrųjų realiai pakeitė padėtį į gerąją pusę. E, Ir taip yra ir dėl ES finansavimo ir paramos bei kitų paramos teikėjų jungtinių tautų, e, tarp jų taip pat. Tad mūsų misija iš tikrųjų yra labai svarbus žaidėjas tame procese Kosove. Aišku, mes visko negalime nuveikti tačiau e, valstybės narės suteikė mums e, įgaliojimus ir mes juos įgyvendiname. Dar vieną dalyką norėčiau e, pridurti. Aleksandra yra misijos vadovė ne todėl, kad jinai yra moteris, bet Aleksandra yra labai kompetentinga misijos vadovė, jinai yra viena iš pačių geriausių misijų vadovių, kurias esame turėję, jinai palaiko labai gerus santykius su vietiniais partneriais ir yra jų labai e, gerbiama. Tad e, aš norėčiau padėkoti Aleksandrai Papadopolų už jos e, atliekamą darbą. Dėkuoju iš širdies. Ačiū, ačiū už tokią puikiai įžangą. Dabar žodis poniai Papadopulo. Taigi prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tokius sveikinimų žodžius. Ačiū Kienai. Taip pat ačiū už galimybę pristatyti šiandien misiją. Sakyčiau, pats laikas aptarti šią misiją. Mes e, turime aptarti, misiją Kosove ateitį. Birželio 14-ąją baigėsi esamasis etapas, prasidės naujas, misija atsidūrė kryškelėje. Šį kartą mes neturėsime tik reglamentą dėl skaičių. Misija pasikeis iš esmės. Mes sukursime naują misiją ir, aišku, tas naujas yra tik teorinis žodis, Tiesiog misija turės susitelkti ties naujais dalykais, skirtingais nuo esamų. Apimtis bus e, ribota, apsiribojanti tikslais svarbiausiais sąjungai. Praėjo dešimt metų misija turi prisitaikyti prie situacijos, pasikeitė jį per dešimtmetį, yra pažangos, tą pripažįstame diskusijose su Kosovu, privalu tą daryti. Žinoma, problemų ir iššūkių yra, reikia daug ką spręsti, misijai reikia tą ir padaryti, prie to taikytis. Pripažindami tiek pažangą, tiek trūkumus, kol kas 28 valstybės narės nusprendė judėti į priekį ir sukurti tokią pereinamojo laikotarpio misiją. Kosovas keičiasi, keičiasi ir misija, ruošiamės ateities iššūkiams. Prieš pereinant prie pastarųjų, norėčiau pasidžiaugti, ką mes jau pasiekėme. Reikia žinoti, nuo ko pradėjome ir kur nukeliavome. Keletas faktų. Čia susidarysite savo nuomonę, ar misija pasiteisinosi ir ar ne daugiau nei 648 nuosprendžiai buvo priimti, 500 iš jų būdžiamosiose bylose, karo nusikaltimų bylose. Yra ir civilinės bylos specialiajame teisme ir Kosovo nekilnojamo turto agentūroje ir tų bylų skaičius tikrai didžiulis, tūkstančiai jų ir buvę policininkai, parlamento nariai, aukšto lygio pareigūnai atsidūrė teisiamųjų suolę. Tuo pat metu mūsų teisės ir teismų ekspertai stebi ir patarė, kaip reikia dirbti mūsų partneriams Kosove ir dirbama pagal unikalią EULEX sąrangą, įtvirtinant teisės viršenybę Tikslas sukurti atsparesnės ir geriau veikiančias institucijas ir tas daroma per ilgalaikius e, veiksmus, o ne per trumpalaikius projektus. Misija pati ištyrė 251 bylas dėl karo nusikaltimų, įveikta didžiulė e, krūva bylų, Bet to misija e, pradėjo naujus 98 tyrimus dėl karo nusikaltimų ir atlikti pirmieji nusikaltimų tyrimai dėl prievartavimo ir karo nusikaltimų nuo misijos pradžios daugiau nei 2400 baudžiamųjų bylų buvo ištirta vyriausiojo prokuroro biure. Mes kartu čia dirbame su Kosovo prokuratūra, taip pat ir Mitrovicos prokuratūra. Misija dalyvavo įvairiose procedūrinėse veiksmuose, daugiau nei 1300 bylų, daugiau nei 2000 buvo bylų dėl karo nusikaltimų, korupcijos ir daugiau nei 140 organizuoto nusikalstamumo bylų buvo ištirta nuo darbo pradžios buvo pasiekti apkaltinamieji nuosprendžiai ne vienoje iš tų bylų. Na, gal dabar at... palikime skaičius ir bylas ir pasidžiaugime štai ko. Daugiau nei 600 uh, įvertinimo vietoje kriminalinės medicinos ekspertai atliko, buvo atliekama dingusių asmenų paieška, identifikuoti 427 palaikai ir aptikta tokiu būdu 300 dingusių asmenų, tūkstančiai bylų buvo mm, iš, išnagrinėta, tūkstančiai tyrimų atlikta, daug autentifikavimo atveju įvertinta daugiau nei 2300 Taip pat padėjome Kosovui parengti daugiau nei 50 įstatymų, reglamentų, įgyvendinimo nuostatų per MMA. E, dirbome tobulindami, reformuodami Kosovo muitinę ir pavyko su, surinkti ten per 1,12 milijardų eurų nuo darbų pradžios dirbama daugiausia Prištinos oro uoste ir ten konfiskuotų sumų skaičius išaugo 500 kartų. Ir muitinė tapo viena pažangiausių Kosovo institucijų. Teikiama struktūrinė pagalba ir policijai. Šiandien policija laikoma viena kompetitingiausia regione ir geriausiai veikiančia tarnyba Kosove. Teikta ir materialinė pagalba, e, kuriant sienų skirtimo bendruosius punktus nuo 12 iki 14 atidarytas ne vienas toks sienos e, kirtimo punktas kartu su komisija bei vietos tarnybomis e, kartuotėme šešis nuolatinius sienos kirtimo punktus. Be abejo, mes dirbame ir ties integracija tarp šiaurės ir pietų ir laisvo judėjimo susitarimai pasiekti. Kiekvienas Kosovo pilietis gali keliauti į Serbiją su savo ID ir Kosovo, Kosovo išduotais automobilio registracijos numeriai. Taip pat išplėstas sustarimas su Firom, Bulgarija, įtraukti, įtraukti keletas oro uostų, taip pat daugiau nei 300 Kosovo policijos pareigūnų buvo integruoti į šiaurinę policijos grupę. Taip pat Buvo perduota daugiau nei 2500 e, civilinio registro knygų Kosovai. Jos buvo Serbijoje, o kaip didžiausias pasiekimas būtų į, į šiaurės e, dalies teisingumo sistemos integracija 40 e, Šiaurės Kosovo teisėjų ir prokurorų prisijungė prie brendos Kosovo teisingumo sistemos. Tai tokia yra praeitis. Kas mūsų laukia ateityje? Tiesiog priminsiu, kad Juliks per praėjusius dešimt metų dirbo tūkstančiai specialistų, ekspertų ir kiekvieno iš jų indėlis yra labai svarbus, kaip beje ir mano pirmtakų atliktas darbas, kurie nuveikė tikrai daug, dažnai nepaprastai sudėtingomis sąlygomis. Na, žvelgiant į misijos ateitį, pirmiausia, reikia paprašyti naujų įgaliojimų jai, kokie jie turėtų būti. Turime susitaikyti su to, kad Kosovas tai yra krizės valdymo. Tačiau po truputį krizė yra įveikiama ir atėjo laikas pripažinti Kosovo pasiekimus ir perėti prie kitų tipų pagalbos, kurią teikia S. Nesakome, kad reikia sustabdyti, kas daryta iki šiol, stebėsena, rekomendacijos, patarimai tęstis, tęstis tačiau per kitas S priemonės, veiksmus, per kitas organizacijas, taip pat ir tarptautinės. Iš trijų sryčių, kur Euleks vaidino svarbiausi e, vaidmenį, policija ir muitinės čia tikrai tęsis pagalba per kitas ES teisės e, priemonės, kaip pavyzdžiui RIPA projektai, tačiau kur yra problemų ir kur reikėtų dar daugiau padirbėti, tai čia Euleks ir toliau atliks stebėsenos ir konsultacinę savo misiją. Dar vienas elementas, noriu pasidžiaugti e, puikiu bendradarbiavimu su jungtinių JAV biuro Prištinoje, taip pat ir su jungtinėmis tautomis. Ir reikia sutikti su tuo, kad e, reikia sėkmingai pasirinkti pereinamą laikotarpį, kad neatsirastų jokių sprogų. Ir čia aš noriu padėkoti EUSR ir kitiems e, kolegoms už jų paramą. Svarbu užtikrinti, kad e, Kosovas patikėtų, jog tvarumas, testinumas yra pagrindiniai mūsų tikslai. Nemažiau svarbu, kad šiame brandimo procese ES išliktų greta, tačiau nebūtinai EULEX forma. Dėl naujųjų įgaliojimų. Pastarasis įgaliojimas jo, įgaliojimai jo baigsis mūsų vaidmo Kosovo teismų sistemoje. Po to nebeliks ES deleguotų teisėjų Kosove. Tuo pat metu egzistuoja ir daug nebaigtų bylų. Pavyzdžiui, jos dar nebaigtos tirti, negalima jų perduoti teismui, arba nėra surinkta pakankamai įrodymų ir kai kurios iš tų bylų jau pradėtos prieš 20 metų. Viską reiks perduoti vietos pareigūnams. Šis darbas jau prasidėjo, sudėtingas darbas. Kalbame apie šimtus tūkstančių bylos puslapių, kurias reikia išversti į anų ir serbų kalbą. Reikia viską perduoti policijai, prokuratūrai, ir tas turi būti atlikta pagal galiojančią tvarką. Euleks ir toliau stebės, kaip vyksta šių bylų tyrimas, bei toliau teiks pagalbą ir konsultacijas mūsų partneriams Kosove, nes šį darbą jiems bus privalu atlikti. Aišku, ir pagal naujai, naujuosius įgaliojimus Eulės teiks reagavimo į saugumo problemas pagalba. Ir čia mus ypač e, aktuali Hagos tribunolo darbų tasa. Kol kas Euleks dirbo sėkmingai, tačiau ne viskas buvo tobula. Tai buvo pirmoji es misija turinti vykdančius įgaliojimus ir regione, kuris yra labai nestabilus. Todėl bet kokie lūkesčiai, kad bus dirbama tobulai, iš anksto buvo nepagristi. Aš nesakyčiau, kad buvo padaryta didžiausia klaida, gal vietoj klaidos, sakyčiau, netinkama strategija būtų pasirinkta. Būtent lūkesčių valdymas. Ko iš mūsų tikisi, Kosovo gyventojai, ko tikisi valstybės narės ir ko mes, kaip EULEX nariai, tikėjomės. Nes mes dirbome e, regione, kuriame buvo didžiulių teisės viršenybės problemų, regione, kuriame baigėsi karas ir čia galėjome tikėtis e, pasiekti tik nedaug. Nuėjome daug toliau tačiau netitink, netinkamai suvaldėme visus lūkesčius. Ta reikėjo daryti tinkamiau. Daugelis e, klausia, koks yra Kosovo požiūris į Eulex. Atsakymas nėra paprastas. Eulex tarsi teoriškai yra techninė misija, tačiau jo darbo politinis elementas taip pat egzistuoja. Eulex tapo Kosovo politinės sistemos dalimi ir tas matoma visame Kosove ir čia atitinkamai susidurime su papildomis problemomis. Kalbant paprastai, daugelis tikėjusi tikrai kažkokių didesnių ar griežtesnių sprendimų atskiruose bylose, kai kuriems lyderiam nepatiko mūsų kišimasis. Taigi buvo nemažai konfliktų, ir netgi buvo nelabai gražių e, straipsnių laikrašiuose. Tačiau Euleks darbai artėja prie pabaigos ir nurimo emocijos Kosove, blavę galva žiūrima į mus ir sulaukime pakankamai teigiamas reakcijos į Euleks darbą dėl teisės viršienybės. Tai nėra tiesiog techninis dalykas. Čia reikia keisti visuomenę, keisti visuomenės požiūrį, galiojančias socialinės normas. Tikrai būtų nesažininga tikėtis iš Kosovo gyventojų, kad viskas paims ir pasikeis, kad jie pasikeis. Teisės viršenybė, kaip ir Europoje, matyta yra ilgas, skausmingas kelias, sudėtingas, tačiau visi sutarė, kad būtinas, reikalingas ir naudingas. Ir, sakyčiau, toks būtų Kosovo požiūris į Euleks. Kokia yra dabartinė EULEX padėtis? E, pokyčiai, kurie e, vyksta, e, kartais sustoja, kartais e, vyksta greičiau. Aišku, viskas nėra tobula ir yra dar problemų. Tačiau negalime sakyti, kad Kosovas nejuda tik tinkama linkme, jis juda tinkama linkme. Aišku, kelias dar yra ilgas iki teisinės valstybės e, visiško sukūrimo ir iki narystės Europos Sąjungoje. Ir šiame kelyje, aš manau, e, Kos, Kosovui reikia Europos Sąjungos paramos ar per Euleksą, ar per kitas europinės e, priemonės. Kosovo piliečiai žiūri į Europos Sąjungą kaip į e, didelę, e, į didelį šansą ir, ir viltis, ypač jaunimas Kosovo. Dėkuoju, ponė Papadopulų, už e, jūsų e, komentarus, pranešimą. E, jis buvo labai išsamus. Manau, kad ponas Šoltis, kuris yra pranešėjas Kosovo klausimų, yra salėje. Ar jūs norėtumėte pasisakyti? Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų labai turiningą išsamų pranešimą, daug statistinių duomenų, taip pat e, ir komentarų apie ateitį. Uleksas ne tik tai dabar, bet ir praeitie aktyviai dalyvavo visuomenės pokyčių procese Kosove. Jums leidus e, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie vadinamąjį naująjį mandatą, nau, naujosius jūsų įgaliojimus, kurie prasidės už keletą mėnesių. Bet e, ar jūs manote, kad e, Kosovo teisėjai sugebės tinkamai dirbti ir atsilaikyti spaudimui, nagrinėdami kai, kai kurias e, mediatizuotas korupcijos bylas. Ir kiek e, Eulekso patarimai ir, ir pagalba teisingumo sistemai čia būtų reikalingi. Taip pat e, e Kalbant apie tarpetninį dialogą Kosove, labai e, svarbu, kad būtų atliekami tyrimai dėl padarytų įvairių nusikaltimų. Ivanovič byla ir kiti panašus dalykai. Taip pat e, dėl Belgrado Prištinos dialogo ir atitinkamų sutarčių e, reikėtų informuoti e, tarptautinę bendruomenę šitais klausimais, nes, nes tai labai svarbus aspektai. Jūs taip pat daug kalbėjote apie teisės viršenybę, tai yra vienas iš pačių svarbiausių dalykų Kosovui ir, ir Balkanams ir taip pat Europai. Per jūsų įgaliojimo laikotarpį mes skaitėme tam tikrų straipsnių ir tam tikrų e, kaltinimų, jog yra kilę šiame kontekste problemų net ir Euleks viduje. Taip pat dėl Mitrovicos e, padėties ir e, iškilusių problemų. Gal galėtumėte pakomentuoti plačiau, ponas Kukan. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Papadopolų, už jūsų labai išsamų, labai konkretų ir analitinį, atvirą ir teisingą e, pranešimą. Tie iš mūsų, kurie stebime Eulekso e, veiklą nuo pat 2008 metų, matome, jog e, įvairiais laikotarpiais kyla įvairaus pobūdžio problemų Euleksui. Tai, ką jūs sakėte, iš tikrųjų yra realybė atitinkantis uh, dalykai. Tai labai realistiškas požiūris. Tai iš tikrųjų yra unikali misija, jos užduotis yra labai specifinės. Jūs e, minėjote, jog jūs teikiate, jog jūs sprendžiate techninius ir politinius klausimus. Ir e, taip pat e, prisidedate prie Kosovo visuomenės formavimo, tai yra viena iš pačių jauniausių pilietinių visuomenių E, Europoje, tad jūsų veikla iš tikrųjų labai svarba, aš labai vertinu jūsų atliekamą darbą ir linkiu jums ko geriausios kloties. Mano klausimas būtų toks, jūs sakėte, kad e, bus uh, kita misija, galbūt galite pakomentuoti, kaip jinai pakis, jinai bus mažesnė ir kokių bus naujų aspektų. Euleksas e, puikius santykius turėjo su vyriausybė ir e, įvairiais politikais. Kartais e, kai kurie iš jų, aišku, yra buvę labai kritiški Eulekso atžvilgių ir kai kurie iš jų siūlė Euleksoj apskritai išeiti, pasitraukti iš Kosovo, kokia padėtis yra dabar. Jūs taip pat kalbėjote apie lūkesčius ir uh, lūkesčių atitikimą. Euleksas yra gerbiamas Kosovo gyventojų, tačiau per, per mūsų vizitus į Kosovą mes matome, matėme, kad pakankamai daug nevyriausybinio organizacijų kritiškai atsiliepia apie Euleksą. Aišku, dažnai būna, kad jos gina savo veiklą ir todėl būna kritiškos kitų atžvilgių, tačiau buvo pakankamai liūdna girdėti jų tokius kritinius atsiliepimus, nes ne visuomet e, tos organizacijos e, kalbėdavo teisybę. Ar jūs vis dar dirbate su daugybė tų nevyriausybinių organizacijų, kadangi jos, aišku, visuomenės lygmenių yra labai svarbus aspektas, e, svarbus faktorius. Ponas Šoltas jau pasisakė, aš taip ir jis minėjo Ivanovič bylą, aš taip pat norėčiau e, paklausti jūsų, kaip yra su ta byla, nes dėl to dialogas tarp Belgrado ir Prištinos yra smarkiai komplikavęsis. Ar ar būtų tam dialogui teigiamų, uh, teigiamos ženklios įtakos, jeigu tyrimas būtų atliktas iki galo. Manas Šiltikė pranešėjas puikiai žino, kokia yra padėtis, žino praktiškai viską, ar beveik viską. Tiesai, praktiškai viską pakomentarą. Aš tik tai pridursiu štai, ką mes labai vertiname Eulekso darbą, matom, manome, kad jisai yra būtinas ir mes kaip Europos parlamento nariai turėtume padėti jums, turėtume e, remti jūsų veiklą, todėl kad jūs e, iš tikrųjų da, nuveikėte labai svarbų darbą Kosovo visuomeniai. E, kalbant apie ateitį, ir apie būsimą Eurolex misiją. Mes norėtume daugiau informacijos dėl tų galimų reformų. Panas Mavrydės. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, ponė Papadopolo, tad e, jūs e, galbūt galėtumėte užsidėti ausinės, kad girdėtumėte vertimą. Mm. Θέλω να σας Leiskite pasakyti, kad noriu pasveikinti Jūs atlikus šį puikų darbą Kosovo tema. Aš visiškai pritariu viskam, ką Jūs minite. Tai yra patys sunkiausi atvejai vakarų Balkanuose, tai yra tikra tiesa. Pirmas klausimas būtų susijęs su vienu dalyku, būtent su karo nusikaltimais. Ir jūs čia šioje srityje atlikote puikų darbą. O kaip toliau su tais e, karo nusikaltimais? Pavyzdžiui, ar baudžiamasis tarptautinis teismas kaip nors aktyviau padirbė šioje srityje, ar Kosovas bus ir toliau paliktas vienas likimo valiai su viskuo, ką tai E, ką tai suponuoja. Kalbant apie karo nusikaltimus atveju yra daug. Tai štai toks mano klausimas. O taip pat reikėtų rezultatus vertinti ne tik pagal tai, kokie jie yra, bet ir pagal tai, kaip veikia jų leks šioje srityje arba kaip ji neveikia toje srityje. Tai reikia pasižiūrėti, kokie yra konkretūs rezultatai, o taip pat pažiūrėti, kas būtų, jeigu jų leks nebūtų. Dar vienas dalykas. Neseniai buvo pagrobti šeši turkų kilmės mokytojai. Niekas nežino iki šiol, koks jų likimas. Na, aš nenoriu pasakyti, kad pats or, e, ombudsmenas, pats e, ombudsmenas iškėlė tokią mintį, kad buvo pažeisti, pažeisti teisinės valstybės principai. Tačiau klausimą keliu, kas tiem žmonėms atsitiko, kadangi jau praėjo keletas mėnesių. Taip pat reikia žinoti, kad tie žmonės buvo nelegaliai kalinami, buvo e, sename oro uoste, nenaudojame, ne, o ne tame oro uoste, kur jūs jų ieškojate. Taigi, kur jie, Koks jų likimas ar galėtumėte paaiškinti? O pabaigai štai tokia pastaba. Atidžiai išklausiau jūsų pasisakymą, man patiko, kad ES ėmėsi iniciatyvos dėl e, e, teisingumo ir dėl teisinės valstybės. O klausimas būtų toks. Gal Galbūt e, ir Turkijos atveju, kai jai vadovauja Erdoganas, būtų galima numatyti panašius dalykus. Na, žinoma, e, turint galvoje, kad turbūt veikia teisingumas Turkijoje. Dėkoju, ponai Marinės, ar kas nors dar nori pasisakyti. Jeigu ne, tuomet ponė Papadopulų, kad atsakytų į klausimus. Ačiū, ačiū už palaikymą, nes tai labai daug reiškia mums e, Euleks. Reikia remtis faktais. Euleks taktinis skyrius nuo pat pradžių dirbo su Kosovo policija, buvo atlikiami ir tyrimai. Pirmiausia, mes stebime, kaip dirba Kosovo policija ir kita veiklos sritis. Mes padedame keistis informaciją Kosovų policijai ir Serbijos pareigūnams. Šiandien Euleks parengė Kosovo policijos veiklos ataskaitą, mes ją pateikėme ir Kosovo policijai, paklausėme, paprašėme komentarų, reakcijos, nes norime, kad būtų ataskaita naudinga, orientuota į rezultatus. O kalbant apie Ivanovičiaus bylą, bylos tyrimą perėmė e, Prištinos e, vadovaujantis pareigūnai, nes vietos pareigūnai neturėjo pakankamai patirties, taigi dirba sunkių nusikaltimų skyriaus pareigūnai iš Prištinos, aišku, bendradarbiavimą ir su šiaurinė Kosovo dalimi, tačiau tai ne visuomet vyksta sklandžiai. Kol kas didelio proveržio nėra, tyrimas tęsiasi, mes stebime, kaip jis vykdomas ir dabar tai yra Kosovo policijos atsakomybėje. Eulex padėjo surenkti dvi šalį Serbijos ir Kosovo susitikimą su suinteresuotomis pusėmis. Uh, Ponas Soltas kalbėjo apie delegacijas ir mintis dėl Eulex. Pabrėšiu, kad Eulex labai griežtai laikosi kaip Dievo žodžio visų taisyklių, kurios galioja panašių bylų tyrimui. Tai mums yra šventas raštas, mes nenukrypstame ne per žingsnelį Ir mes paskelbėme nulinę e, tolerancijos politiką korupcijai ar panašiems reiškiniams. Mes remiame nepriklausomus Briuselėje vykdomus tyrimus ir juos atlieka Europos teismo teisėjas, taigi tai yra nepriklausomas tyrimas. Esu tikra, kad visi klausimai bus atsakyti ir Ponas Kentik jūs informuos apie tyrimo rezultatus dėl misijos elgesio kodekso ir darbo tvarkos. Viskas turi būti aiškiai deklaruojama, taikomi misijos darbuotojams aukščiausi reikalavimai. Dar pabrėžčiau štai ką. Negalime užmerkti akių prieš nekaltumo prezumcijos principą. Prasidėjo įvairūs kaltinimai, kurie vėliau nebuvo patvirtinti. Tai tikrai kenkia misijos darbuotojų moraliai ir atskiriems misijos darbuotojams ypač. Taigi nereiktų leisti, kad tai pasikartoti, reikia gerbti misiją ir aš visiškai pasitikiu savo kolegų sažiningumu, o jeigu bus nustatyta, kad kažkas nusižengė, kad yra pažeidimų, bus dirbama pagal Elgesio kodeksą. Tačiau kol kas niekas nėra nuteistas. Ir aš tvirtai tikiu, kad mano darbuotojai yra nepaprastai atsakingi ir atlieka savo darbą pagal, gerį, pagal visus savo gebėjimus ir dirba tikrai sunkiomis aplinkybėmis. Dėl santykių su vietos gyventojais. Na, aš apie tai kalbėjau bendrais bruožais. Pakartosiu, keičiasi požiūris į mus, tam tikri etapai, juos išskyriau, dirbame su NVO. Na, aišku, NVO iš mūsų labai daug tikėjosi, tačiau mes, nei kas nors kitas, negalėjome tų lūkesčių tenkinti. Ne tik Kosove, bet ir kitose pasaulio vietose vietos gyventojai žiūri į tarptautinės e, bendruomenę, kad ji išspręstų tas problemas, kurias gali tik jie patys išspręsti. Čia labai aiškiai pasakysiu, kad per tuos dviejus metus, kol esu Kosove, Euleks niekada neketino pakeisti Kosovo valdžios. Mes tiesiog norėjome jiems padėti, konsultuoti ir Jau tada jie nuspręs, ką daryti su savo gyvenimu, kaip kurti savo ateitį. Kartais nesusigaudama, kaip yra iš tiesų. Euleks po truputį baigė savo darbus, atsiranda tuštuma, nerimaujama dėl jos. Norėčiau patikinti, kad EUSAR išlieka, ES misija atlieka, ES lieka ir EULEX išlieka, kad ir kita forma, tačiau neišnykstame tačiau atėjo laikas jiems išmokti prisimti atsakomybę, nes jie yra atsakingi už savo piliečius. Dėl valdymo ypatybių yra ir pliusų, ir minusų. Euleks misija neišvengiamai turi politinių pasiekimų, Tačiau situacija pastaruoju metu nurimo. Noriu pasidžiaugti sėkmingų bendradarbiavimų, nes dirbame su visais ir kiekvienu, tiek su vyriausybė, tiek su NVO ir dirbame kiek gebame, kiek įmanoma ir kiek leidžia mūsų įgaliojimai. Naujoji misija nereiškia tik sumažėjusio darbuotojų skaičiaus. Daug MMA veiksmų bus perkelta į ES misiją, čia mes pasitraukėme, mes daugiau nepadėsime rengti įstatymų, nekonsultuosime nei prokuratūros, nei teismų, tą darys kiti. Vis dar dirbsime su bylų tyrimu, su korekciniais veiksmais. Beje, visi Mūsų darbai bus glaudžiai koordinuojami su ES misija ir su EUSAR. Kitaip sakant, mes teiksime techninę pagalbą, tačiau glaudžiai dirbdami su EUSAR. Kitaip sakant, po truputį labai tvarkingai atsitrauksime, kai, kadangi Kosovas juda į priekį, na, ne taip sparčiai kaip tikėjomės, tačiau juda dėl bylas nagrinėjančių teisėjų. Kaip ir visur, yra gerų teisėjų, yra prastesnių, visą tai normalu. Euleks dalyvavimas netgi stebėtojo teisėmis duos daug. Vien tai, kad Euleks stebi ir yra pasirengęs įsikišti, daro stebuklus. Esu tikra, Aišku, aš čia negaliu pažadėti, kad viskas bus tobula ir nesakau, kad viskas bus visuomet padaryta kaip privalo, tačiau esu tikra, kad pasirinktas kelias yra sėkmingas, taip ir dirbsime. Dėl karo nusikaltimų. Hagos teismas yra nepriklausoma institucija, ji dirba pagal savo tvarką ir aš neturiu priežasčių abejoti, kad nustos dirbti. Euleks ištyrė nemažai karo nusikaltimų bylų. Dauguma ištirta su apkaltinamaisiais nuosprendžiais iki galo. Daugelis bylų jau parengtos perduoti teismui. O kur tyrimai tęsiasi, vietos pareigūnai toliau tirs, Euleks stebės. Sakyčiau, e, kova su karo nusikaltėlis toliau tęsis, O dėl narkotikų ir kontrabandos, jeigu neklistų vakar ar už vakar Kosovo parlamente apie tai buvo diskutuojama, tai yra politinis klausimas. Patys Kosovo gyventojai nori žinoti, kame problema. Na, aš nežinau, kom baigėsi parlamento diskusijos, jeigu neklistų, jos baigėsi vakar, tačiau kiek žinau, bus sukurtas specialasis tyriamasis komitetas ir reikia palaukti jų išvadų. Tai jų darbas, jų atsakomybė. Thank you, Mrs. Papadopoulou. Dėkuoju, pane Papadopoulou. Mes e, labai vertiname jūsų darbą Eulekse, linkime ko geriausios kloties. Tad e, mūsų keitimasis nuomonėmis šiuo klausimu tuo ir baigėsi. Dėkuoju už dalyvavimą mūsų posėdėje, dėkuoju už jūsų pranešimą ir toliau palaikysime ryšius. Our... Kelių minučių pertrauka ir paskui perėsime prie paskutinio darbo tarkės punkto. Dear colleagues, we will continue with item 18. Gerbiami kolegos, dabar 18 darbo tvarkės punktas. Tai yra informacija apie rinkimų stebėjimo misiją Libane, tai yra paskutinis šios dienos darbo tvarkės punktas. Ši e, stebėjimo misija e, vyko gegužės 3-8 dieną. E, rinkimai vyko 6 dieną gegužės, sekmadienį. E, Prieš tai vykę rinkimai į parlamentą vyko devintais metais. Dabar e, rinkimų įstatymas buvo pakoreguotas, e, tačiau e, ir buvo atsižvelgta į parlamento rekomendacijas, tačiau e, dalyvavimo rinkimuose aktyvumas buvo mažesnis negu 2009 metais. Pone Valenciano vadovavo šiai stebėjimo misijai. Jie taip pat e, dalyvavo ponas Jose Ignacio Salafranka, jisai vadovavo Europos parlamento delegacijai. Pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Valenciano, o paskui ponui Salafranka, e, kurie pakomentuos abu šios e, misijos e, vyksmą. Iš tiesų, ši misija rinkimų stebėjimo misija Libane nuo parlamento vyko faktiškai nuo kovo pabaigos. Mes dirbame nuo pat pradžios su tais rinkimais. Komanda buvo didelė, paskirstyta po visą šalį, taip pat ir sostinėje, su ekspertais, kurie yra pripratę stebėti rinkimus Darbas mano požiūriu atliktas, techninių požiūrių atliktas puikiai. Labai aiškiai buvo visur matoma ir pastebima bei girdima Europos Sąjunga. Kaip sakė pirmininkė, ta proga rinkimai lyg, vyko pagal naujuosius rinkiminius įstatymus, pagal naują rinkiminį įstatymą mes viską vertinome, rekomendavome e, kartu su kitais politiniais veikėjais, įneždami labai didelius pasikeitimo elementus. Pirmiausia, buvo prieartėta prie proporcinės sistemos, buvo įtraukti ekspatų balsai išvažiavusių iš šalies taip pat e, buvo surašyti rinkėjai anks, e, anksčiau spausdintuose sąrašuose. Taigi viskas atsižvelgta į mūsų rekomendacijas, o taip pat jeigu kartais kažkas būdavo ne taip, tai jie labai mielai pakeisdavo, jeigu ne įstatymą, tai bent jau e, libaniečių vyrų ir moterų balsavimo kultūrą. Viskas vyko labai taikiai, išskyrus keletą nedidelių incidentų. Mūsų visi stebėtojai pranešė, kad rinkimai vyko ramiai, nepaisant kai kurios kritikos, kuri pasigirdo po rinkimų sekusiomis dienomis, kad e, bet šiaip e, viskas e, vyko tikrai labai ramioje, konstruktyvioje aplinkoje. Kiekvieną kartą rinkimai vykstantys šioje šalyje yra vis konstruktyvesni ir geresni. Jokių pažeidimų didesnių nebuvo. Taip pat kai kurie iš e, kandidatų kurie negavo vietos, e, darė tam tikrus pareiškimus, tačiau tie pareiškimai buvo padaryti ir po to labai greitai nuslopo. E, Libano politinė sistema e, mus neramina ir neramina daugą, neramina taip pat ir kai kuriuos ten tuose rinkimuose dalyvavusius kandidatus. Labai neaiškus finansavimas tos kampanijos, nes dideli pinigų srautai keliauja per rinkimus, per visą rinkimų kampaniją. Tie pinigai iš tiesų dideli. E, yra tam tikra komisija skirta rinkimams kontroliuoti, tačiau ji tikrai nesugebėjo sukontroliuoti visų tų pinigų srautų. Ši komisija labai tiesiogiai priklauso nuo vyriausybės ir ji dar turi dėlių galimybių e, e, žiūrėti, susekti, iš kur, kai atskiri kandidatai gauna pinigus. Ši e, komisija turėtų pagal mūsų rekomendacijas būti savarankiškesnė ir turėtų būti išplėstosios pajėgos. Kiti labai svarbus, svarbus momentai, kurių nebuvo. Moterų įtraukimas į politinę veiklą, kad galėtų būti renkamos, tai taip pat buvo Europos rekomendacija, kuri buvo pateikta devintaisiais metais. Buvo uh, daugiau kandidatų, tačiau į parlamentą išrinktos tik šešios moterys. Moterų atstovaujama mm, vis mažiau. Šioje šalyje moteris apskritai yra aktyvios, mes matėm kampanijos metu ir rinkimo dienos metu, kad moteris tiek kampanijoje, tiek valdant uh, E, visus pačius rinkimus e, dalyvauja, bet jų dalyvavimas yra sunkus. Mes taip pat bendravome labai nemažai su pilietinė visuomenė. Jau minėjau, kad labai svarbus aspektas šiuose rinkimuose buvo e, emigravusių piliečių balsų įtraukimas. Taip pat pažymėtina, kad ES pirmą kartą stebėjo rinkimus įvairiuose miestuose. Mes kontroliavome faktiškai viską, kaip vežami balsai, kaip atidaromos urnos balsavimo, todėl tikrai garantuojame, kad e, buvo viskas švaru ir skaidru. Kitas klausimas yra susijęs su finansavimu ir su prieiga prie e, komunikavimo sistemų. E, ji sunkiai, ypatingai tiems, kurie neturi pinigų arba tiems, kurie e, nepopuliarioms partijoms priklauso, kadangi žiniasklaidos priemonės yra valdomos tam tikrų jėgų, uh, kurios nesaviškių nelabai nori įsileisti. Na ir dar pažymėtinas vienas punktas e, - šansų galimybės. Čia pasakyčiau, kad šansų galimybės, e, kad, e, kad, kad šansai yra labai nevienodi, galimybės yra labai nevienodos. Po to Kai išvažiavome iš Beiruto, buvo paskirti rezultatai. E, o šiaip e, dalyvavimas buvo kiek mažesnis negu 2055 metais. 2005 metais 44 procentai. Dabar buvo 44 procentai, o tada buvo 49,2. E, gana keista, kad tas dalyvavimas buvo toks e, nedidelis, kad taip neaktyviai žmonės dalyvavo, bet demokratija yra tokia, kokia yra. E, mes visur pastebime, kad žmonių dalyvavimas balsavimuose yra netoks, netoks aktyvus. Ignacijos Alafranka taip pat dalyvavo stebėjime, mes su juo puikiai bendradarbiavome. Noriu padėkoti jam ir taip pat visiems kolegoms, kurie dalyvavo e, parlamento misijoje. Tai štai tokią e, analizę trumpai galėjau, galėjau e, e, pateikti. Ministras pirmininkas gavo nedidelį palaikymą. Teisingumo ministras Masnuk sakė, kad mažoms valstybėms simboliai yra labai svarbu ir simboliai čia tikrai buvo stiprus. Proporcionalumas buvo pakankamai gerai išlaikytas. E, tarp partijų, Hasbula ir Amal šiek tiek iškilo, tačiau ne tiek, kiek buvo parašyta vakarų spaudoje, e, kuri trimitavo, kad Hezbollah laimėjo rinkimus. Taip pat buvo pasiektas didelis konsensusas e, dėl to, kad nereikia daryti nieko, kas keltų pavojų šaliai. Visą tai E, visa tai buvo nuolatos kartojama ir taip ir daroma, nieko nedaryti, kas pakenktų šaliai. Ir taip pat, e, man atrodo, kad nebus dėlsiama su vyriausybės subūrimu, e, su biudžetu, bus greitai sutarta tarp parlamento ir vyriausybės nei Izraelio, nei JAV vyriausybė negali e, sutrukdyti vystytis Libanui laisvai šaliai, kuri nori atsikratyti didžiųjų e, regiono valstybių įkyraus žvilgsnio pilietinės visuomenės bendradarbiavimas, kai buvo uždaryto, atidarytos urnos, viena iš e, kandidačių negavo balso dėl to, kad jai pritruko maždaug tūkstančio balsų, tai yra žurnalistė ir rašytoja, e, ji negavo vietos parlamente, bet e, atrodo, kad krikščionių balsavimas buvo toks organizuotas, kurį galėtumėm prilyginti pilietinės visuomenės balsavimui. Šiaip įspūdžiai yra labai teigiami tiek apie, dėl visų rinkimų, rinkimų tiek dėl pačios rinkimo dienos. E, e, iki birželio turėtų baigtis terminas, kada galima teikti skundus. E, man atrodo, kad viskas čia bus e, gerai. Dėkoju ponui Sala Frankai, dėkoju mūsų ambasadoriai Beirute už bendradarbiavimą, taip pat Franko Bonkikijo, kuris mus lydėjo. Jis tikrai labai gerai atliko visą jam priklausantį darbą puikiai mus lydėjo ir sprendė visas kylančias problemas. Taigi buvo puikia misija nuostabioje šalyje. Ačiū uždėmesi. Dėkoju poniai Valenciano, dabar ponas Alafranka. Prašau. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų nelabai ką turiu be pridurti prie tos analizės, kurią pateikė kolegė Valenciano. Norėčiau pasakyti tik tiek, kad Europos parlamento delegacijai teko puikia proga E, stebėti misiją e, ir aplankyti pietų Libane e, įsikūrusią Europos dalyvę. Atmosfera buvo labai teigiama, nepaisant visų regione išgyvenamų spaudimo elementų bei migracijos Beje, Libano teritorijoje, kuri nėra labai didelė, yra daug sirų. Mm, Pone e, Valenciano, kaip sakė, linkė, e, rinkimai linko, e, vyko organizuotai ir sklandžiai. Europos Sąjunga lydėjo rinkiminius procesus nuo 2005 ir 2009 metų rinkimų E, kaip matote, e, dalyvavimas buvo žemesnis nei 2009 metais, e, bet tai galima tokias tendencijas pastebėti taip pat ir Europoje, kur kai kuriais atvejais matome, kad dalyvavimas buvo vos 33 procentai. Šiaip tai yra vienas iš tokių klausimų, kurį, kurį mes kaip parlamentarai sprendėme su didžiausiu malonumu. Parlamentas devynis metus e, neturėjo e, rinkimų šioje šalyje. E, įsivaizduokite, jeigu mes nerengtumėm linkimų, galėtumėm eiti savo pareigas ištisus devynerius metus šiame parlamente. E, tai dėl to, kad tiek daug parlamentas nebuvo renkamas e, ir dėl to, kad dalyvavo iš kitos pusės labai nedaug rinkėjų šiuose rinkimuose, mes šiek tiek nustebome. Uh, Daugiau negu 700 tūkstančių žmonių buvo pakviesti balsuoti. Tie aspektai, kuriuos pareikė, palėtė ponia Valenciano, mums atrodo visiškai teisingi. Mes kaip parlamentarai visiškai sutinkame, kad moterų dalyvavimas buvo nepakankamas, finansavimas kartais neskaidrus, e, kad e, džiaugiamės, kad veikia mm, rinkimų stebėjimo komisija, o Europos komisija nori toliau prisidėti prie šalies, prie Libano stabilumo didinimo. Tas stabilumas nėra toks, kad labai jau būtų išklibęs, bet, kaip sako e, pilietinė visuomenė Libane, jis yra, šis stabilumas tiesiog unikalus. Todėl čia reikia įvesti, kai kurį. Atsiprašau, tas faktas, kad buvo įvestas naujas balsavimo principas, kad buvo leista balsuoti emigrantams, tai žymiai rinkimus patobulino. Procesas puikiai organizuotas, viskas. puikiai išaiškinta piliečiams visi sudėtingumai, kurie yra pakankamai dideli. Sistemą, žinoma, dar reikia keisti, nors iš kitos pusės suprantame, kad ji jau yra e, žymiai pasikeitusi į gerą pusę. E, šalis sunki, regioninė padėtis sunki, bet e, įspūdžiai labai teigiami. Ypatingai dėl to, kad rinkimuose dalyvavo e, pilietinė visuomenė, jaunimas ir e, Um, nors kita vertus um, buvo ir tokių atvejų, kada buvo rodomi sąrašai, kandidatų sąrašai, kuriuose nefiguravo nei vienos moters pavardė. Užsienio, e, vidaus reikalų ministras buvo atsakingas už e, e rinkimų procesą. Tikiuosi, kad ES paliko puikų įspūdį. E, manau, kad asociacijos programos mūsų ir toliau išlaikys tuos pačius prioritetus, kaip kova su terorizmu, kaip ekonomikos kelimas, kaip bedarbo, nedarbo mažinimas, pabėgėliai iš Sirijos. Tačiau manau, kad vis tik tais sunkumai galų gale bus nugalėti. Mes ir toliau norime bendradarbiauti ir bendradarbiausime tiek politiniu, tiek techniniu lygmeniu su Libano parlamentu. Noriu padėkoti rinkimų kampanijos vadoviai ir visai grupiai, sekretoriatui kuris atliko tikrai nepriekaištingą darbą, e, nenuvargstamai dirbo, labai profesionaliai, labai uoliai. Sprendė įvairias problemas, kurios paprastai kyla tokio pobūdžio misijose. Ir žinoma, dėkoju visiems nariams, kurie su mumis dalyvavo šioje misijoje, juos galima statyti pavyzdžių visiems kitiems. Dėkoju, dabar norėtų pasisakyti Marisa Matijas. Ji yra delegacijos vadovė ryšiams su Magrebo šalimis. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, e, Inácio Salafranca, pelo, pelo trabalho desenvolvido, partilho aquilo que foi uh, conteúdo. Eh, Turiu ką be pridurti. Eh, aišku, norėčiau visiems padėkoti, norėčiau padėkoti parlamento sekretoriatui, pasakyti, kad eh, bendradarbiavimas vyko puikiai. Visiškai pritariu poniai Valenciano visoms jos išsakytos mintims ir taip pat pritarčiau viskam, ką pasakė ponas Alafranka. Vieną dalyką norėčiau pridurti. Šiame kontekste Matome, kad e, devynerius metus rinkimai ten nevyko, buvo patvirtintas rinkiminis įstatymas, buvo padaryta labai nemažos pažangos šioje srityje. E, nors Libano žmonėms tikrai labai nelengva gyventi tokioje situacijoje, kai pastaruoju metu tiek daug sirų plūsta į šalį. Nelengva tuos rautus suvaldyti, tačiau tai yra labai dosnus ir svetingi žmonės. Ir ponas Salafranka, ir ponė Valenciano dirbo puikiai, jie stebėjo į procesą, nesikišo, tai yra labai svarbu, kadangi šaliai reikia stabilumo šios dvi misijos tikrai laikytinos pavyzdžių. Šaliai reikalingas stabilumas niekam iš užsienio nesikišant, tad dar kartą norėčiau padėkoti visiems dalyviams, o taip pat parlamento sekretoriatui už puikų darbui ir stebėtojams. Ar dar kas nors iš narių norėtų pasisakyti diskusijose? Jeigu ne, tuomet baigiame diskusijas šiandieną. Jūs visi puikiai padirbėjote Libane, atlikdami stebėtojų misiją. Ačiū už darbą. Na ir atrodo, kad dabar priejome prie paskutinio klausimo darbotverkėje kiti klausimai. Jeigu kitų klausimų niekas nenori iškelti, tuomet pranešu, kad kiti mūsų posėdžiai vyks 20 ir 21 birželio. Dėkoju visiems dar kartą už bendradarbiavimą, už kantrybę, norėčiau padėkoti vertėjams, sako pirmininkė sekretoriatui, nes jie atliko tikrai puikų darbą.